E, Nigerijos federacinės Respublikos prezidentas Muhammadu Buhari. Gerbiamas ponė prezidente Buhari, Ponios ir ponai, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, norėčiau pasveikinti e, Nigerijos Federacinės Respublikos prezidentą atvykusi į Europos parlamentą. E, ponas Buhari beveik prieš metus, 2015 m. kovo mėnesį, buvo išrinktas prezidentu. E, po, taikios, e, po taikaus valdžios perdavimo jis pasiūlė labai išsame reformų darbo atvarkę. Jis įsipareigojo savo vyriausybės pareiškime e, e, skatinti investicijas į šalies ekonomiką ir kovoti su korupcija bei terorizmu. Nigerijoje, kaip mes visi žinome, tūkstančiai žmonių žūsta dėl Boko Haram išpolių. Ir mes visi suvokiame, e, ko, kokie žiaurūs yra tie išpoliai ir turime nepamiršti šio. E, šio savaitgalio išpolio, e, per kurį pagal dabartinius duomenius 85 žmonės žuvo. Todėl norėčiau, ponė prezidentė, išreikšti mums, jums mūsų solidarumą. Taip pat aš ponui prezidentui Buhari pasakiau, kad mes kaip ES ir ypač ES parlamentas paremsime jį kovoje prieš terorizmą. Taip pat mes norėtume palaikyti ir šalies reformų kelią. E, mes esame pasirengę e, jums, ponė prezidentė, skatinti investicijas į Nigerijos ekonomiką. E, norėčiau dar kartą pasveikinti jūs Europos parlamento narių vardu ir norėčiau paprašyti jūsų kreiptis į mus. Gerbiamas pirmininkė, parlamento pirmininkė, Martinai Šulcai, parlamento vicepirmininkė, parlamentarai, gerbiamas ponios ir ponai. Aš dėkuoju Europos parlamento pirmininkui ponui Martinui Šulcui už tai, kad jis pakvietė mane į šią plenarnę sesiją į ES įstatymų leidybos vieną iš institucijų. Aš esu pagerbtas ir nustebęs, kad man buvo suteikta tokia puikia proga. Aš taip pat norėčiau ES vadovams, parlamentarams ir mėlyjams ES piliečiams perduoti pačius geriausius linkėjimus iš mano šalies piliečių. Nigerijos gyventojai su didžiuliu dėkingumu priima jūsų konkrečią ir finansinę ES pagalbą, ES e, atskirų tautų pagalbą, kurią padėta organizuoti demokratinius rinkimus Nigerijoje. Kaip ir anksčiau, ES rengi, e, rėmė nepriklausomą rinkiminimų komisiją, pas, pas, pas kurių, e, kuri organizavo paskutinius demokratinius rinkimus ir kurie sulaukė didelio pripažinimo. Nigerija gauna didelę ES paramą ir ji padeda, padėjo jai suorganizuoti uh, laisvus ir demokratiškus rinkimus. Šiandien šitie rūpiučio mėnesio e, rinkimų rezultatai pradeda rodyti pirmuosius e, vaisius. Aš esu vienas iš tų, kuris tiesiog e, pradės gražinti jūsų paramos vaisius. Labai svarbu, kad Nigerijos piliečiai buvo sugražinti prie balsadėžių. Gerbiamas pirmininkė, parlamento nariai, ponios ir ponai. Demokratija įsigalioja Nigerijoje. Anksčiau negu daug kas įsivaizdavo, Nigerija tapo stabilia, tvirta ir pastovios gyvybingos demokratijos valstybė Afrikoje. Žinoma, dar yra visokiausių sunkumų, yra visokiausių dingų situacijų, tačiau e, prieš jas mes atsilaikysime gyvendami rinkiminės demokratijos sąlygomis. 2015 m. pradžioje vyko bendrieji rinkimai Nigerijoje ir jie parodė, kad šalis susidurė su sudėtinga situacija, kadangi buvo daug pykčio, buvo daug gazinimo, buvo susipriešinimo ir taip pat buvo e, e, daug e, smurto išpolių prieš rinkėjus siekiant juos priversti balsuoti už ankstesnę situaciją status quo. Ir vis dėlto šitie sutink įvykiai nepakenkė Nigerijos stabilumui. Nacionalinėme santarvės centre įvykusi dramatiška situacija. Tiesiog buvo bandoma išsaugoti status quo, tačiau mes siekime neleisti toms prieškom jėgoms ir toliau naudotis nacionaliniais ištekliais. Brandžiai ir su didelė kantrybė dirba mūsų nacionalinė link, linkiminė e, komisija ir profesoriaus Atahira Jėga e, vadovavimu pavyko išsaugoti mūsų sieki už demokratiją. Taigi mes įveikėme šią sudėtingą dramą. Aš jau kalbėjau kitomis progomis. Nigerijos ankstesnis prezidentas Gudluk Ebele Jonatanas turėtų nusitarnauti, aps, nusipelnyti mūsų didžiulės padėkos, kadangi pirmą kartą Nigerijos istorijoje e, kandidatas į prezidentus ir esantis e, prezidentas tiesiog atsilaikė režimui ir tiesiog e, dalyvavo rinkimuose. Aš labai džiaugiuosi tais e, sąžiningais e, ryšiais tarp Nigerijos ir ES. ES ir Nigerija yra labai. ES Nigerija yra vienas iš svarbiausių vystimosi pagalba teikiančių partnerių. Ir tai yra vienas iš mūsų valstybės konsolidavimo ir demokratijos bei ekonomikos vystimosi ramščių. Mes Mums džiugu matyti, girdėti, kad jūs sprendžiate uh, klėstėjimo ir konkurencingumo problemas, tačiau mūsų problemos yra kitokios, tai yra skurdas, lygos ir technologinis atsilikimas. Iš tikrųjų, uh, galite įsivaizduoti, ką tos problemos reiškia. Tai yra vidinės kovos, pabėgėliai, pabėgėliai bėgantys laiveliais, narkotikai, prekyba žmonėmis ir taip toliau. Chaosas. Niekada nebuvo tas kaimynas, kurio mes pagėdautume turėti. Todėl mes visi bendrai esame suinteresuoti bendradarbiauti ir kovoti su šiomis rinktomis problemomis Afrikoje. Gerbiamas pirmininkė, man labai malonu, kad buvo parengtas Nigerijos ES metinis politinis dialogas, kuris, kuriuo yra siekiama sustiprinti mūsų bendradarbiavimą, kuris remiasi bendromis vertybėmis, interesais e, saugumu, demokratija ir gera valdysena. Taigi šitą formą mes tęsime reguliariai ir mes aptarsime šio labai sudėtingos svarbaus regiono perspektyvas ir spręsime e, žemynų ir globales problemas. Mes esame įsipareigoję stiprinti šitą politinį dialogą ir bendradarbiauti bendrame Ingerijos ir ES bendro kelio pirmin kontekste. Svarbu užtikrinti taiką ir saugumą, saugoti žmogaus teisės, stiprinti demokratiją ir gerą, gerą valdyseną, užtikrinti lygias teisės, būti tolerantiškiems ir siekti klestinčios ir tvirtos visuomenės. Tuo labiau, kad e, turint omenyje ES ir Nigerijos ryšius, reikėtų pripažinti, kad ES ne vieną kartą pasmerkė ekstremistinių grupuočių išpolius, be kitako ir Poko Haram išpolius Nigerijoje ir visas, visa ekonominė bendryja ir vakarų Afrikos sąjungos valstybės pasmerkė šios veiksmus. Labai svarbu, kad ES parengė kovos Nigerijoje su uh, terorizmu strategiją ir uh, siekia bendro sprendimo įveikiant tą grėsmę, kurią kelia Boko Haram teroristai. Labai svarbu ir džiaugiamės bendradarbiavimu su ES. Tai labai svarbi pagalba, kuria teikiama e, mūsų saugumo pajėgoms ir svarbu gauti taip pat vystimosi pagalbą. Labai svarbu ir toliau kovoti su terorizmu ir kreipti ypatingą dėmesį į e, teroristų gazdinamus piliečių sluoksnius, taip pat tuos teikti pagalbą tiems, kurie yra teroristų e, e, paimami įkaitais. Turint visą tai omenyje, man tenka puikia proga padėkoti ES valstybėms narėms už įvairialypę pagalbą Nigerijos karinėms pajėgoms kovojant su Boko Haram teroristais. Daug ES valstybių narių suteikė pagalbą mums siekiant išlaisvinti pagrobtų tas Čibok mokyklos mergaitės. Aš buvau susitikęs su šios mokyklos mergaičių tėvais ir patikinau, kad vyriausybė nenuleis rankų tol, kol mergaitės gyvos nebus išgelbėtos ir kol šeimos nesusivienys. Ir aš vykdysiu šitą pažadą. Po to, kai buvau paskirtas į šias pareigas praėjusiu metu gegužės mėnesį, mes reorganizavome Nigerijos karinės pajėgas ir mes nukreipėme savo veiksmus kovai su Boko Haram teroristais. Iš tikrųjų, dar yra tam tikrų teritorijų, kurias terito kontroliuoja Boko Haram, tai yra Adamava, Borno ir Joba valstijose, tačiau kitos teritorijos buvo atkovotos. Bet to pabėgę iš gimtųjų vietų arba išvaryti žmonės palengva grįžta į savo vietas, federalinė vyriausybė atstato mokyklas, ligonės ir kitą infrastruktūrą, kurią sugriovė teroristai. Šiuo metu Boko Haram veikla apsiriboja tik tai Sambiza miškais ir jie nebegali imtis didelių puolamųjų e, išpo, e, e, operacijų. Tačiau vis dėlto jie nukreipė savo išpolius į turgavietės, mečetes, bažnyčias ir taip pat jie sprogdina įvairiausius savidirbius sprogmenis. Libijos e, pietuose e, susidarė labai sudėtinga situacija. Ir šitas regionas tampa ginklų turgavietė ir tai kelia didžiulį pavojų visam Sašelų Saharos regiono saugumui. Todėl mes turime didinti, stiprinti savo pastangas ir ieškoti ilgalaikio sprendimo spręsti Libijos krizę. Gerbimas pirmininkė, Nigerija yra taika mylinti e, valstybė ir todėl siekiant sureguliuoti konfliktus reikėtų bendradarbiauti su kitomis Afrikomis valstybėmis gerbiami parlamento nariai, gerbiamos ponios ir ponai. Taikos užtikrinimas ir taikos stiprinimas yra Nigerijos užsienio politikos sudėtinė dalis. Nigerijos pajėgos dalyvavo visose jungtinių tautų organizuotose regiono taikos palaikymo organiza... operacijose. Nors pati turi saugumo iššūkių, Nigerija yra viena iš tų valstybių narių, kurios prisideda labiausio prie jungtinių tautų e, taikos palaikymo operacijų. Nigerija suorganizavo e, taikos užtikrinimo operacijas Konge. 20 tūkstančių jungtinių tautų operacijų buvo įvykdyta Konge taip vadinamų onuk, 60 metų Liepos mėnesį. Aš 63 metais buvau vienas iš tos taikos palaikymo operacijos karių. Nigerija taip pat dalyvavo jungtinių tautų operacijose Konge e, tris su pusę metų, tačiau ji prisidėjo veiksmingiausiai po Indijos ir Etijopijos. Po, nuo to Nigerija ir toliau yra labai svarbi globalaus taikos e, užtikrinimo pajėgų sudėtinė dalis. Nigerija dalyvavo e, įtvirtinant e, teisės sandarą E, Tanganikoje 64 metais, 79 metais, 82 metais Nigerijos kareiviai dalyvavo batalione ir 202 gelbėjimo e, padalinyje Čadė. Ir mes visada dalyvaujame įvairiuose taikos palaikymo misijose. Mes taip pat e, vakarų Afrikos valstybių stebėsinos ekonomikos grupės e, e, pajėgose Sierra Leonėje. Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendryje jos e, stebėsinos grupė išlaisvino valstybę nuo sukilėlių ir prezidentą Tejan Kaba gražino į jo postą 98 metų kovo 10 dieną. Be to, Afrikos sąjungoje Nigerija dalyvauja taip pat e, Santomė ir e, kitose taikos užtikrinimo misijose. Be to, Nigerija, Nukri, e, Ruandoje da, Sudano Dafūro regione taip pat turėjo dislokavusi savo taikos e, užtikrinimo karinės pajėgas. Be to, savo karinės pajėgas Nigerija yra siuntusi ir tokias Afrikos valstybės į Angolą, į Angolos jungtinių tautų e, misiją, taip pat į Namibiją, jungtinių tautų e, pernimo laikotarpio remimo grupę, taip pat į Mozambiką, į vakarų Saharą, jungtinių tautų misiją organizuojant referendumą vakarų Saharoje, į Somalį, taip pat dalyvauja jungtinių tautų operacijoje Somalijoje ir taip pat uh, e, Ouzų uh, kišulyje. Gerbiamas ponės ir ponai, migracija iš Afrikos į Europą. Apie tai taip pat norėčiau pakalbėti. Nigerija supranta, kad ES didelių rūpeščių kelia e, atvykėlių iš Afrikos e, srautai per viduržėmio jūros regioną. Ir ten dažnai žūva šitie žmonės. Tiesiog uh, Labai svarbu Nigerijai ir ES bendradarbiauti siekiant užkirsti kelią neteisėtai migracijai į Europą. Mūsų vyriausybė ypatinga dėmesį skiria tiems faktoriams, toms priežastims, dėl kurių vyksta migracija iš Nigerijos į kilmės ir per tranzito valstybės. 500 profesionalų yra e, įdarbinta siekiant apmokinti e, e, darbo įgūdžių. Mes tiesiog norėtume įdėkti mūsų valstybės tarnautojams įvairių gebėjimų, kad jie galėtų tinkamai dirbti ir taip pat, kad jie mokytų kitus kad jie įsitrauktų į darbo rinką. Mes siekiame įvairinti mūsų ekonomiką, taip pat skatinimą užsimti žemės ūkių ir taip pat išgauti mm, mm, gamtos išteklius. Nigerija džiaugiasi Valeto ES ir Afrikos aukščiausio lygos susitikimo dėl migracijos rezultatais ir taip pat E, džiaugiasi, kad buvo paskirta 1,8 milijardo eurų patikos fondui lėšų, lėšos, e, kuriomis bus sprendžiama pakirsti tas nelegalios migracijos iš Afrikos į Europą šaknis. Iš tikrųjų labai svarbu, kad ir toliau būtų nukreipiamas šias lėšos į šitą skubų, skubų patikos fondą. 2015 tai m. kovo 12 d. buvo pasirašyta darbo tvarkė dėl migracijos ir judumo. Ir pasirašius šitą dokumentą bendradarbiavimą su ES kovos su migrantais srityje taps veiksmingesnis. Taigi, turint tai omenyje, labai suprantama, kad svarbu e, abipusiai atsisakyti vizų Nigerijos diplomatams ir valstybės aukščiausio lygio vadovams. Ekonominio bendradarbiavimo sustarimas tarp ES, Afrikos, Karibų jūros regiono ir Ramijo vandenino regionų valstybėmis yra labai svarbus žingsnis, stiprinami mūsų ekonominius santykius, mes galėsime išspręsti ir kai kuriuos techninius klausimus. Du regionai Europa ECOVAS E, technologijos ir gamybos srityje sukaupusius labai daug patirties, labai svarbu pagalvoti, ar tas e, e, susitarimas neturės poveikio Nigerijos pramonės stiprinimo programai įgyvendinti. Aš norėčiau paskatinti ES partnerius atsižvelgti ir į mūsų abejonės dėl ekonominės partnerystės sustarimų. Labai svarbu, kad šie sustarimai būtų naudingi abiem pusėms ir kad būtų vadovaujamasi bendromis vertybėmis ir bendrais interesais ir kad būtų stiprinami dvišaliai prekybos santykiai. E, e, naftos vagystės ir nelegalus naftos e, sandėliavimas Nigerijos deltoje reiškia, kad mes netenkame labai daug pajamų. Todėl šitą klausimą reikėtų aptarti kartu su jumis, gerbiami parlamento nariai. Nigerija siekia bendradarbiauti su Europos parlamentu, kadangi jis turėtų tarti savo paramos žodį šioje srityje. Mes norime užtikrinti saugumą, kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu ir norime stiprinti socialinį stabilumą mūsų valstybėje. Mes atversime savo duris platiems ekonomikos e, ryšiams su Europa ir visų pasauliu. Ir tie, kas nori investuoti į mūsų valstybę, turi puikias galimybės ir mes užtikrinsime ir žmonių saugumą ir taip pat investicijų Nigerijoje apsaugą. Norėčiau grįžti prie Paryžiaus susitarimo COP21. Palankiai vertiname šitą sprendimą, tačiau jis pareikalaus visiems prieinamų sprendimų. Pasaulio lyderiai susiturė, susiturė dėl bendros platformos siekdami išvengti arba sustabdyti pražudingą klimato kaitos e, poveikį. Tačiau reikėtų atkreipti ir mažiau įsivyšiusių valstybių poreikius. Šio svarbaus renginio metu aš išsakiau savo šalies požiūrį į klimato kaitą. Aš dar kartą norėčiau pakartoti, kad reikėtų atkreipti dėmesį į Nigerijos saugumo poreikius ir galima grėsmę jos saugumui ir tolesniam vystimusi. Labai svarbu stebėti situaciją Nigerijoje ir taip pat e, e, galvoti, kad Čado ežeras džiūsta. O tai reiškia, kad daug bendruomenių gali netekti pragyvenimo šaltinių, gali netekti darbo. Todėl labai svarbu turėti omenyje, kad Čado ežero džiuvimas yra klimato kaitos pasiekmė. Todėl reikėtų visiems įsipareigoti e, imtis šito visiems labai svarbaus iššūkio. Mūsų bendros pastangos bus nepakankamos, jeigu mes nenumatysime fondų, technologinių išteklių ir mes neieškosime inovatyvių sprendimų. Mes turime veikti pasaulio mastu, spręsdami visus tos klausimus. Mes tikrai esame pasirengę taip pat prisidėti ir savo ištekliais. Sprendžiant, bendru, ieškant bendrų sprendimų, Nigerija numatė 5 milijonus Junktinių Amerikos valstijų uh, dolerių, kurie buvo skirti e, atlikti bendram tyrimui, siekiant e, užsitikrinti vandenį e, nuo Kongo baseino iki, iki Čado ežero. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad šitas tyrimas parodė, kad Čado ežero gelbėjimo projektą įgyvendinus būtų gal, bus galima e, susigražinti tas investicijas, jeigu taip pat bus įtrauktas ir privatus sektorius. Taigi labai svarbu gauti paramą šiam labai svarbiam projektui. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiami svečiai, ponios ir ponai. Aš dar kartą norėčiau padėkoti Jums už e, jums, parlamento nariams, nariams Europos Sąjungos vadovams, Europos žemynų žmonėms, už šitą garbę man ir e, galimybę mano piliečių vardu kreiptis jūsų plenarnėje sesijoje į jūs. Aš norėčiau dar kartą padėkoti už šitą man suteiktą didžiulę garbę. Dėkoju, ponė prezidente Buhari, e, dėkoju gerbiamos kolegės ir gerbiami kolegos už jūsų aplodismentus. Manau, kad jie rodo, kad mes palaikome tą sudėtingą darbą, kurį dirba prezidentas Buharis savo šalyje. Pone prezidente, norėčiau visų kolegų vardu padėkoti Jums už Jūsų veiklą e, Jūsų šalyje pagal jungtinių tautų įsipareigojimus. Dėkoju, ponė.